pranešimas metinės 2012-2013 metų subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos. Kviečiu pasisakyti pana Karim. Keturios minutės. Uh, Pone pirmininkė, komisarė, gerbiami kolegos. Labą dieną visiems. Kolega anksčiau turintis gerą humoro jausmą sakė, aš taip laukiu jūsų metinių siūlymų subsidiarumo proporcingumo principų taikymo ataskaitos. Ir šypterėjo man. Be abejo, man tenka didelė garbė jau keletą metų vaidinti tai teigiamą vaidmenį siekiant uh, įtvirtinti mūsų siūlomą teisėkūros procesų tvarką. Um, Visiems šešėlėms pranešėjams noriu padėkoti, jie daugelį metų man padeda. Ponas Vievka, Maridelvo, ponia Kofman, e, e, Marinoj Pinto kolegos kaip Angelika Nibler yra viena iš tų žmonių, kur yra tikrai, galėčiau pavadinti viena iš lyderių padedančių man. Mes visi pasisakome už Europos Sąjungą, net mano šalis, Junktinė karalystė taip pat. Aš tvirtai tikiu, kad uh, Europos Sąjunga e, tvirta bus turėdama visus savo narius ir mes busim tvirtesni su Europos Sąjunga. Tad labai svarbu, kad būtų puikūs santykiai e, tarp mūsų parlamentų ir nacionalinių parlamentų. Jungtinė karalystė, manau, kad e, turi teisę naudotis Europos Sąjunga kaip visovę. E, galbūt tai yra viena iš paskutinių progų, kai esu Europos parlamento narys, galbūt paskutinį kartą teikiu tuos siūlymus, nes gali atsitikti taip, kad po referendumo Junktinėje karalystėje mes nebebūsim ES nariais. Kai dėl mūsų piliečių, dėl mūsų apygardų, ką jie mano šiais klausimais, jie gali tiesiog net pažinti, kai kažkų, kai kurių detalių ar pavardžių pas, pasirašytų po šiuo pranešimu, bet jie žino, štai ką, jie žino, kad ES per tolima jiems, per nelik daug kišasi, per nelik daug reguliuoja. Žmonės mano, kad dažnai tas kišimasis yra bereikalingas. Tad parlamentų yra prašoma spręsti šį klausimą. Mūsų pačių demokratinė atskaitomybė tai yra svarbu. Tai svarbu, e, jeigu reformos bus atmestos, kad sprendimai neatsidurtų rankose tik tai tų, kurie nori sugriauti Europos Sąjungą. Mes turime neleisti, kad tai pasitiktų. Būtent šią dvasę remintis mūsų lyderiai sutarė ir pateikė mūsų supratimu subalansuotą siūlymą. E, mes visi tarėmės, kaip galėtume veikti. Ar ES teisėkų yra tokia jau nu, visiems tolima? Nacion, su nacionaliniais parlamentais reikia e, bendrauti, jie turi tam tikrą atsakomybę ir teisės. Nacionaliniai parlamentai turi būti tie, su kuriais bendradarbiaujama daug daugiau priimant sprendimus ES. Tik šiuo būdu galėsime juos sustiprinti ir sustiprinti save. Turiu pasakyti, kad bendruomenių rūmose, Junktinėje karalystėje negalime sakyti, kad duodame geriausią pavyzdį, kaip turėtų būti tikrinami teisės aktai. Tada aš nesiūlau remtis mano šalies patirtimi. Ar ES kišasi per nelik daug? o gal ES turėtų įsikišti tik tada, kai tai yra būtina. Tai ir yra subsidiarumo principas. Nacionaliniai parlamentai dirba savo darbą, jų vaidmuo išaugo, bet ne visi nacionaliniai parlamentai šią veiklą įsitraukė. Taigi subsidiarumas e, ne visur vienodai atsispindi, kai e, kalbam apie teisės aktų poveikio vertinimą. Nacionaliniai parlamentai turi dalyvauti rengiant ES teisės aktus, tokius kaip vadinamosius žaliuosius dokumentus ar baltuosius dokumentus. E, nacionaliniuose parlamentuose jie turi būti svarstomi, jie turi būti svarstomi taip pat su Europos komisija kad būtų lengviau įgyveninti tuos sprendimus ir kad nacionaliniai parlamentai atliktų to gyvendinimo kontrolę. E, Taip pat yra numatytas aštuonių savaičių konsultavimosi laikotarpis. Tas laikotarpis galbūt turėtų būti išplėstas. Yra ir kitų siūlymų, apie kuriuos galėčiau kalbėti, tačiau prie jų gal grįšiu diskusijos pabaigoje. Tačiau mano paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti kolegoms, būtų toks. Nereikia nieko bijoti, kai mes sakome, kad mes norime daugiau galių savo ir nacionaliniams parlamentams. Mes norime dirbti daugiau kartu ir norime užtikrinti, kad pateiksime tokius teisės aktus, kurie yra mūsų piliečiams priimtini ir tinkami ir aiškus. Dėkoju. That's good. for his excellent report on the Commission's report for 2012. Dėl komisijos pranešimų 2012 metų, dėl proporcingumo ir subsidiarumo principo. Europos komisija be abejo turi būti Europos demokratijos proceso centre. Mūsų tikslas yra e, nuveikti kuo daugiau ir, ir mes norime, kad dideli dalykai būtų sprendžiami ES lygmenių, smulkesni dalykai atitinkamų kitų lygmenių. Be abejo, mes esame pasirenkę labiau bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais ir kitomis institucijomis, kad labiau su, suprastume visi, kas yra subsidijarumo principas, proporcingumo principas ir jais geriau naudotumės. Nacionaliniai parlamentai vaidina esminį vaidmenį, kai tenka stebėti subsidiarumo principo įgyvendinimą. Šiuo požiūriu e, kreipiamas į Europos komisiją, siekiant gilinti jų santykius nacionaliniais parlamentais, turi vykti e, iš anksinės diskusijos su kiekvienu nacionaliniu parlamentu. Europos komisija pažadėjo, kad bus kuriama nauja partnerystė su nacionaliniais parlamentais, ypač bus e, pagalvotų apie tai, kaip padažninti nacionalinius parlamentus Europos komisijos atstovus. 2014 metais komisarai daugiau negu 270 vizitų surengė nacionalinius parlamentus. Europos komisija ketina e, ir toliau tęsti tuos vizitus, mes aiškinsime ir toliau, kodėl mes ten vykstame, mes įsengsime įsiklausyti nacionalinių parlamentų reiškiamą susirūpinimą ar patarimus. E, E, poveikio vertinimas ir gairės tam. 2015 metais Europos komisija priėmė geresnio reguliavimo paketą. Ten be kita ko ir numatyta yra eilė priemonių, kad Europos komisijos sprendimų priėmimas būtų skaidresnis ir pagristas konkrečiais įrodymais. E, būt būtina pagerinti gairias ir dėl ex ante vertinimo, ir ex post vertinimo, ir e, kad būtina užtikrinti, kad būtų vertinami geriau jau egzistuojantis teisės aktai. Tai padės geriau iš, įgyveninti subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymą. Tam būtina turėti reikiamas priemonės, teisinės priemonės, ir e, jos turėtų apimti visus proporcingumo ir subsidiarumo principų aspektus. Bus sukurta nauja valdyba, kurios darbas bus stebėti ir vertinti naujus teisės aktus ir jų prieimimą ir įgyvendinimą. Valdyba taip pat bus atsakinga už uh, tam tikrų atskirų aspektų įgyvendinimą teisės aktuose, įskaitant proporcingumo ir, ir subsidiarumo principus. Ir dabar norėčiau pakomentuoti uh, tą dalį, kur kalbama, kad visos institucijos turi dalyvauti teisėkuros darbe ir dėrėtis prieš pasirenkant galutinį dokumento teksto variantą. Europos komisija džiaugiasi, kad visos trys institucijos neseniai susitarė dėl to, kad vyks kad susitarė dėl neseniai pasirinkto tarp institucinio sustarimo dėl geresnės teisėkuros. Tai padės užtikrinti, kad proporcingumo ir skaidrumo principai bus visapusiškai įgyvendinami priimant ES teisės aktus, kad bus iš anksto apžvelgtas tų teisės aktų poveikis šiems principams. E, reikės pateikti aiškitamosius memorandumus, kurių principas bus toks, jais bus siekiama pagrysti, kodėl reikalingas vienas ar kitas teisės aktas. Dabar Europos taryba ir Europos parlamentas, kai tai bus būtina, galės atlikti poveikio vertinimą pagal e, savo nuožiūrą. Bus galima siūlyti pakeitimus komisijos pateiktam tekstui. Visos institucijos įsipareigojo padaryti viską, kad e, subsidiarumo principas kaip vienas iš svarbiausių visų teisėkros proceso elementų būtų tinkamai gyvendinamas. Norėčiau užbaigdama patikinti, kad Europos komisija darys viską, kad proporcingumo ir subsidiarumo principai ir toliau būtų viso Europos e, demokratinio proceso šerdis. Tai turi būti svarbu visoms institucijoms, tais principais remsimės iki naujo tarp institucinio susirimo pasirašymo, stengiamės užtikrinti, kad visos institucijos mūsų šiandien aptartų principų skrupulingai laikysis. Ačiū. Ačiū gerbiamą komisarę. Dabar suteiksiu žodį Ujazdovskį Kazimierš dviem minutėms. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš norėčiau padėkoti kolegai Karim už jo pranešimą. Man patinka ir įvadinė dalis, ir ta reformacinė dalis. Iš tikrųjų, tai yra labai britiškas pranešimas, kuriame yra dar kartą pabrėžiama, kad ES reikia veikti nuosekliai, kad reikia laikytis savo žodžių. O pranešime taipogi konstatuojama, kad situacija kol kas nėra patenkinama, kadangi nėra pakankamai laikomasi proporcingumo ir subsidirumo principų. Mes savo veiksmuose turėtume būti labiau nuoseklus. Subsidiarumo įgyvendinimas yra, žinoma, pirmiausia geri teisės aktai, neprimenant juos iš viršaus, neuždedant papildomos administracinės naštos ir skatinantis e, konkurencingumą valstybėse narėse ir ES mastu. Aš manyčiau, mes turėtume padaryti išvadas, turėtume tiesiog apsispręsti, kaip konkrečiai sustiprinti subsidumo principą suteikiant vis daugiau įgaliojimų parlamentams, jeigu jungtinė karalystė liktų ES, ko gero reikėtų pagalvoti ir apie raudonosios kortelės principą, kai parlamentas galėtų ne tik tai pasipriešinti, bet ir blokuoti kai kuriuos ES teisės aktus. Mes tiesiog parlamente neturėtume suvokti nacionalinių parlamentų kaip konkurentų. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad aš tikiu, kad Junktinė karalystė liks ES ir padės toliau kurti gerus ir naudingus teisės aktus. Stevens. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Kaip užimtumo komiteto pranešėja, aš esu patenkinta, kad mūsų nuomonės kai kurie aspektai e, atsispindi ECR komiteto parengtame pranešime. Valstybės narės turėtų ir toliau gerai pagalvoti, kaip geriau taikyti konkuren... E, proporcingumo ir subsidumo principus, pavyzdžiui, socialinėje srityje mes pranešėjai turėtume siekti, kad ES teisės aktai atneštų papildomos naudos valstybėse e, narėse. Galbūt netgi reikėtų įsteigti naują poveikio vertinimo struktūrą, kuri įvertintų naujų teisėkuros aktų poveikį valstybėse narėse. Bet to kartais komisijos pasiūlymus reikia iš esmės keisti ir juos reikėtų keisti taipogi vadovaujantį subsidijumo principu. Šūlin. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju pranešėjui Karin už parengtą pranešimą. Labai malonu, kad jame yra ir pakankamai daug uh, rekomendacijų, kurios buvo pateiktos kontkomitete. Šių dviejų principų laikymasis galėtų padėti priimti teisės aktus, kurie bus naudingi visų pirma mūsų piliečiams. Labai svarbu, kad ir procedūros būtų supaprastinamos Pavyzdžiui, e, finansavimas turėtų būti siejamas su e, gautų rezultatu, bet tu reikėtų kuo geriau išryškinti naudą, kuri buvo gauta iš finansavimo pagal naujametę finansinę programą. Įvertinant ES politikas, šie du, du principai yra esminiai. Dėkuoju, ponė Begin, vieną minutę. Aš esu Inte aušus pranešėja ir suprantu, kad subsidiarumo ir proporcingumo principai yra labai svarbus toliau plėtojant ES įgaliojimus ir artinant ES veiksmus prie ES valstybių piliečių. Šie principai yra labai svarbus ir prekybos politikoje. Norėčiau grįžti prie ISDS klausimo šis klausimas iš tikrųjų kelia tam tikrų problemų tarp ES įgaliojimų ir valstybių narių įgaliojimų. Kitas dalykas - makrofinansinė parama, ekspostė ir eksantė vertinimas yra labai svarbus siekiant įvertinti uh, kokią dalį paramos gauna partneriai. Kitas dalykas - skaidrumas ir poveikio vertinimas įvertinant tarptautinės sutartis. Labai svarbu, kad šitas vertinimas būtų patikimas, kad į šias sutartis būtų įtrauktos ir mažos ir vidutinės įmonės, bet to reikėtų prisiminti, kad subsidiarumas ir proporcingumas yra labai svarbus prekybos politikos principai kurie turėtų priartinti institucijas ir sutartis prie piliečių. Taigi, prekybos politikoje reikia taip pat artintis prie piliečių. Zvivka. Dziękuję, panie przewodniczący. Szan... Dvi minutės. Ačiū komisarė, gerbiamas ponės ir ponai. Jau seniai aš bendradarbiauju su Karim kuris rengė pranešimą dėl subsidumo ir proporcingumo principų e, taikymo teisėkuros procesuose. Kiekvieną kartą mes susidūrėme su įvairiausiais naujais pasiūlymais ir turėjome apsispręsti, ką daryti. Aš manyčiau, kad mes pirmiausia turėtume nuosekliai įgyvendinti šiuos principus, kadangi jie padidins mūsų teisėkūros procesų uh, kokybę. Proporcingumo ir subsidumo, subsidumo principas yra svarbiausias atspirties taškas ES teisėjų kūruoje. Dabar ypač tai svarbu, kadangi kai kuriuose valstybėse mm, plečiasi euroskepticizmas ir todėl mes turėtume sugebėti paaiškinti, kuo naudinga ES ir todėl proporcingumo ir subsidiarumo principų nuoseklus įgyvenimas turi būti mūsų sėkinys, taip kaip jį apibrėžė pranešėjas savo pranešime. Mes iš tikrųjų turime siekti tų principų įgyveninimo, kad piliečiai suprastų, kaip teisės aktai gimsta ir kad verslininkai taipogi suprastų, kokia nauda iš ES teisės aktų jiems mes turėtume labiau įsitraukti ir parlamente į teisėkuros procesus ir tiesiog turėtume suteikti galimybę piliečiams būti išklausytiems. Europos komisijos pasiūlymai dažniausiai yra keičiami derintis tarp, e, su taryba ir parlamentu. Apie tai taip pat reikėtų informuoti piliečius. Manyčiau, kad e, laikas, iki kurio reikėtų pateikti mūsų parlamento nuomonę, turėtų būti pratestas. Taip pat reikėtų atsiklausti ir nacionalinių parlamentų. Kolega Karim kalbėjo apie geltonos kortelės principą O aš manyčiau, kad reikėtų žalios kortelės, kuri leistų parlamentas pareikšti savo nuomonę. Ačiū toliau, ponė Daliuvo, dvi su pusėm. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Aš manau, kad mes visi sutarėm, jog Proporcingumų, subsidiarumų principai yra labai svarbus tam, kad galėtume būti tikra ES artima piliečiams. Šie principai būtini, jie naudingi ES sklandžiam veikimui. Sklandžiam, pabrėžiu. E, šie principai jokių būdų neturi tikslo sutrukdyti ES sklandžiai veikti. Subsidiarumo ir proporcingumo principai turi būti gerai subalansuoti E, nes būtina, kad mūsų institucijos tinkamai atliktų savo darbą ir šitas institucinio darbo balansas turi būti užtikrinamas tvarkingai. Manau, kad mūsų pateiktas pranešimas kenkia tam trapiam pasiektam balansui, tam pusiausvy, tai pusiausvyrai. Negaliu e, sutikti su tuo, kad E, tie principai, kuriems visi pritarėme, taptų euroskepticizmo klimato įkaitais. Proporcingumo ir subsidirumo principų įgyvendinimas, sakoma, turės vyks taip, kad bus numatyti papildomai procedūrų įvairių, kurios apsunkins ir taip gremėziškas kartais mūsų institucijų taikomas procedūras. Tos procedūros yra lėtos, jos taps praktiškai neįmanomos E, tad bus labai sunku užtikrinti tinkamą teisėkuros darbą ES. Tačiau tai savo piliečiams turime užtikrinti, kad ES veiktų sklandžiai, kad ji dirbtų produktyviai, kad būtų ginami mūsų interesai, kad ES būtų um, gebanti atsakyti iš karto į iškylančius iššūkius. ES turi jungti vis labiau žmonės ir šalis būtina, kad kartu sugebėtume veikti nedelsiant, kad e, būtų laikomas ES taisyklių. Būtent vardu visų tų, kurie tiki ES, kviečiu kolegas paremti socialdemokratų frakcijos pakeitimus, kurių tikslas yra išsaugoti tą reikiamą pusiausvyrą Europai. Proporcingumas ir subsidirumas. Taip, Tai yra geros, geras dalykas, tačiau ne, negalime tų principų gyvendinimui paukoti ES. Pone pirmininkė, jūs turbūt supratote, kad aš nepritariu pranešėjo nuomoniai dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų įgyvendinimui. Bet noriu padėkoti pranešėjui už jo atvirumą ir puikų bendradarbiavimą. Dėkoju. Domnul Henkel, un minut. Ačiū. O dabar ponas Henkelis, vieną minutę. Visiškai pritarčiau ponui Karim. Deja, vokiečių kalba nėra kito žodžio, kaip kad būtent subsidiarumas. Ką tai reiškia? Juk turėtumėm pirmiausia patys spręsti savo problemas ir tik vietose, regionuose ir jeigu to neįmanoma padaryti, tuomet kreiptis į Berliną. Berlinas savo ruoštų turėtų Europos Sąjungą kreiptis tik tada, kai pats nesugeba išspręsti problemų. Deja, dėl šio principo nuolat kyla įvairiausių pažeidimų Ir ponios ir ponai, tas principas iš tikrųjų veda kaip tik prie priešingo rezultato, prie decentralizacijos, prie mm, centralizacijos ir vis e, labiau trūksta konkurencingumo tarpusavyje, vis daugiau plinta e, dešinysis ekstremizmas, todėl manau, kad taip, kaip mes šiuo metu veikiame ir, pavyzdžiui, esame įsivedę eurą, sprendžia ne problemas, bet kaip tik, tik daugiau centralizacijos įveda ir tai, mano manimu, yra visiškai neteisingas principas. Ačiū. Toliau ponas Morinio Pinto, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjų už tikrai puikų darbą ties šio pranešimu. Pirmininkė, kolegos viena rimčiausių problemų Europos Sąjungoje tyrančių šiuo metu yra vis didesnė praraja tarp piliečių ir valstybių narių bei Europos Sąjungos institucijų. Pono Karim pranešimas kaip tik ir paremtas tuo išeities tašku ir mėginama pažvelgti į tai, kaip subsidiarumo ir proporcingumo principus būtų galima taikyti geriau. Man atrodo, kad tai yra puikus indėlis į institucijų darbo geresnį paaiškinimą piliečiams. Tas darbas jau turi būti suvokiamas aiškiai kiekvienam piliečiui, nes juk veikiama yra jų vardu. O rinkimai Europos parlamentą labai aiškiai parodo, kad piliečiai jaučiasi vis labiau tolstantis nuo ES, nuo ES institucijų ir todėl, ponios ir ponai, dar kartą norėčiau padėkoti ponui Karim už jo darbą ir pagirti jo pastangas kovoti su šia tikrai baise problema, kuri vis labiau braunasi į Europos Sąjungą. Ir taip pat norėčiau priminti galimybę pratesti terminą sureaguoti nacionaliniams parlamentams nuo 8 iki 12 savaičių tokį terminą. Pratesus, nacionaliniai parlamentai galėtų nuodugniau pažvelgti šį dokumentą ir pateikti savo pastabas. Man atrodo, tai tiesiog bendradarbiavimą tarp nacionalinių parlamentų labiau paskatinti. Tačiau sutartis, kaip bebūtų, to neleidžia padaryti. Tiesa, taryba vienbalsiai parėmė to termino pratesimą, taigi aš tikiuosi, kad ta problema jau išspręsta ir per kitą peržiūrą jau bus galima ir sutartį atitinkamai pakeisti. Dabar ponė Lopės Bermėcho pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, kaip žinote. Europos parlamentas yra tiesiogiai renkamas, tačiau ne pats vienas e, rengia teisės aktus. Procesas yra visiškai kitoks ir veikimo įgaliojimus turi būtent Europos komisija. Net jeigu ir galima susipažinti su balsavimo rezultatais Europos parlamente, ir juos stebėti vis dėlto valstybės narės. Vėliau pačios parodo, kokia jų pozicija yra kurio nors teisės akto atžvilgiu ir dabar tai yra daugiausia dešiniojo liberalizmo pakraipa. Iš tiesų reikėtų labiau šviesti piliečius apie teisėkuros procesus Europos Sąjungoje bet jūs ir pati sakėte, kad čia yra įvairių aiškinimo galimybių ir neoliberalizmas iš tikrųjų vis labiau skverbėsi į šias rytis. Jūs sakėte, kad nacionaliniai parlamentai suvereniai turėtų spręsti dėl savo politikos vykdomos, tačiau, kai pasisuka kalba apie vadinamąją trojką, trejetą, šis principas labai lengvai pamirštamas. Ir taip pat ir kitur. Pavyzdžiui, kalbant apie socialinės teisės, e, yra mažai paisoma pačių piliečių interesų. Pone Lopės, ar sutiktumėte su klausimu pagal mėlynos kortelės procedūrą? Pone Anderson norėtų jį užduoti. Ačiū kolegiai už pasisakymą. Noriu paklausti, ar sutiktumėte su tuo, kad e, piliečiai tiesiog prarado bet kokią viltį ir iliuzijas dėl ES e, projekto, dėl įvairių čia vykstančių procesų. Tas pasakytina taip pat ir apie airijos piliečius, juk Europos Sąjungos piliečiai renka mūsų Europos parlamento narius, kad e, jie deramai jiems atstovautų. Tad ir įgaliojimai mūsų turėtų būti atitinkami. Pone Anderson, aš visiškai sutinku su jūsų nuomonė. ES piliečiai tikrai nusivylę Europos parlamente vykdama politika, nes tikrai darbuotojų, pavyzdžiui, teisės yra labai dažnai pamirštamos ir negerbiamos. Ačiū toliau, ponas Anderson. Pusantros minutės. Dėkuoju. Tai iš tikrųjų labai svarbus pranešimas dėl proporcingumo ir subsidiarumo principo gyvendinimo. 2012-2013 metais buvo pateikta daug siūlymų, ES buvo stumama teisinga linkme, kad būtų galima šią kontrolę užtikrinti tinkamą subsidiarumo ir proporcingumo principų gyvendinimu. Tai yra susijęs su demokratija ES, su jos gyvendinimu. Tačiau, kad ir kaip būtų gaila, buvo pateikta ir blogų siūlymų per nelik daug poveikio analizės. Pradėkime nuo to, kokia yra problematika šio e, pranešimo - poveikio vertinimas. Tai yra dalykai, kurie nėra taip paprastai atliekami, kaip gali pasirodyti. Pateikiami skaičiai nebūtinai teisingi, bet pavyzdžiui, jeigu e, tenko išsiaiškinti, ar teisinga yra teisinė aplinka sudaryta, neteisinga, E, labai sunku yra surinkti skaičius apie, pavyzdžiui, siūlymo vieno ar kito socialinę naudą. Gali būti tikrai labai sunku dirbti. Poveikio vertinimas yra atliekamas iki gyveninant teisės aktą vieną ar kitą, bet aš manau, kad tų vertinimų yra pernelyg daug pasiūlyta. ES tokiu būdu nebesugebės tinkamai veikti, bet yra ir gerų dalykų. Pranešime siūloma, kad būtų tinkamai e, atliekama subsidiarumo principo gyvendinimo kontrolė praktiškai. 15 nacionalinių parlamentų e, ne visada to mechanizmų naudojasi. Ir aš manau, kad turime, kad e, ta tokia kontrolė atlikti yra vis tik būtina. Manau, kad žalioji korta būtų puikiai idėja, nacionaliniai parlamentai galėtų ją naudotis. E, taryba galėtų taip pat į tai užmėgsti akį. Aš manau, kad kitas pranešimas bus dar geresnis. Ačiū. Dėkoju kolega Baten. Dvi minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pranešimas dėl subsidiarumo ir proporcingumo principo mini penktąjį e, sutarties straipsnį kur yra pasakyta, jog ES kompetencija turi siekti tiek, kiek tai yra būtina, kad būtų e, atliekama tai, ko efektyviai negalima atlikti ES valstybių narių lygių. Tai e, reiškia, kad ne ES turi spręsti, o demokratinės valstybės, kad dėl subsidiarumo, galbūt aš ir neteisus, bet prisimenu, kad prieš 24-25 metus, kad buvo, kai buvo siūloma sutartis dėl ES, kai kas siūlė, kad reikėtų e, apibrėžti, kas yra subsidiarumas ir išsiaiškinti, kaip tai veiks praktikoje, bet kol kas niekas ne, nėra pateikęs to. E, E, apibrėžimo. Na, proporcingumas dabar kontroliuoja vidaus politikos didžiąją dalį, ES pateikia didžiąją dalį teisės aktų. Tačiau, kai kalbame apie surblius, apie arbatinukus ir jiems taikomus standartus, vargu, ar ta, ta, tuos standartus reikėtų nustatyti uh, ES lygmenių. E, buvo pasiūlyta įvairiausių kitų teisės aktų dėl kitų produktų, dėl automobilių, dėl tamponų, dėl viso ko. Net individualios valstybės narės, e, ne, ne, ne kiekviena iš jų, bet 15 valstybių narių gali sustabdyti vieną ar kitą teisės aktą. Viljamas Heigas, kai buvo užsienio reikalų ministras parlamente, e, jis tiesiog iššokė tą idėją, jeigu netikite, galite pasižiūrėti jo pasisakymą į YouTube ir galite pasižiūrėti, kaip linksmai visi reagavo iš tą išdėstytą idėją. Visi turime pasimokyti, ką reiškia proporcingumas ir subsidiarumas. Ir pamatysime, kaip tai pasireikš, kai balsuos Junktinės karalystės piliečiai. Jie ko gero balsuos už tai, kad pasitrauktų iš ES. Šių svarbiausias klausimas yra toks. Ar norite gyventi demokratinėje valstybėje ar nedemokratinėje ES? Ačiū. Ponas Liukoton, 2,5 minutės pasisakymui. Prašom, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Keltonos kortelės procedūra yra nacionalinių parlamentų svarbiausia priemonė, kad priverstų Europos komisiją laikyti subsidiarumo principo. Europos komisija yra verčiama peržiūrėti teisėkūros siūlymą, jeigu e, motivuota nuomonė yra pateikiama protestuojant e, trečdalių nacionalinių parlamentų prieš įtarkitą teisės aktą e, Pranešime yra sakoma, kad geltonos kortelės procedūra vieną kartą padėjo priversti komisiją pakeisti savo siūlymą. Tai buvo 2012 metais, kai buvo pas, pateiktas Montidų skandalingasis pasiūlymas, kai buvo siūloma nebeleisti streikuoti. Na, nedidelis tai yra rezultatas, nes lygusi laiką labai arogantiškai visas kitas geltonas korteles Europos komisija atmetė. Tad subsidiarumas yra tam tikras jaukas, nes Europos komisija to principo nesilaiko ir jį pažeidinėja tiesiogiai ar netiesiogiai pasitelkdama deleguotusius aktus. Kitaip tariant, ji priima dekretus tam tikrų, tam tikrų būdų. Tad e, ši situacija teisingai e, aprašyta pranešime. Europos komisija turėtų tikrai palaikyti dialogą su nacionaliniais parlamentais ir pagerinti savo poveikio studijas. Be abejo, yra siūloma sukurti dar žalėją kortelę. E, nacionaliniai parlamentai tuo būdu galėtų teikti siūlymus Europos komisijai. Bet tai reiškia, kad e, tie kurie teiks tuos prašymus, bus paprasčiausi prašytojai, o jau karališkoji komisija nuspręs, kaip, turės, kaip su tuo elgtis norės. E, ša, kiekviena valstybė narė turėtų turėti galimybę pasipriešinti Europos komisijos vienam ar kitam teisės akto siūlymui, jeigu valstybė mano, kad tas teisės aktas pažeidžia valstybės gyvybinius interesus raudona kortelė būtų veto teisė savotiška. Tuo būdu kiekviena valstybė galėtų išlaikyti savo suverenitetą. Tuo būdu tai būtų pirmasis žingsnis e, pakeičiant Europos Sąjungą, Europos e, valstybių narių, nacionalinių valstybių sąjungą. To aš labiausiai noriu. Ačiū. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Dėkoju, ponė pirmininkė. Euroskepticizmas piliečių yra susijęs su to, kad nebuvo laikomasi subsidirumo ir proporcingumo principų rengiant ES e, politikas ir jas įgyvendinant. Tai štai. E, graikai nėra tinginiai, kaip apie juos kartais sakoma. Tiesiog tai labai patik, pasitikintis visais žmonės ir juos tiesiog apgavo E, šešerius, šešerius metus jiems sakoma, kad pagalbos planai yra taikomi Graikijos žmonių labui. Tuo tarpu, kai politikai laiko didžiulės e, sąskaitas užjūrio bendrovėse, mokestinėse priebėgose. E, netiriam, netiriama ši situacija, tad politikai pasislepia už parlamentinio neliečiamumo ir visuomenė neatsiskaito. Kai dėl subsidiarumo principo aš galėčiau pasakyti, kad piliečiai, kurie neturi pinigų už ką valgyti, jiems jiem yra visiškai tas pats, kas, kas yra tas subsidiarumo principas. Tad manau, kad subsidiarumo ir proporcingumo principą bent jau graikai yra pamiršę. Jie tik sulaukia e, sankcijų, kai bando protestuoti, kai vagiami šalies resursai. Taigi ir dešinės, ir kairės vyriausybės melavo, jums nepavyko nei vieniems, nei kitiems. Mes pasisakome už tautinių valstybių sąjungą, kur būtų tinkamai gyvendinami subsidiarumo ir proporcingumo principai. Ačiū. Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko. Gerbiamas pirmininkė, aš norėčiau padėkoti kolegoms iš jūrių komiteto, kurie dalyvavo šio, rengiant šitą pranešimą. Aš dėkoju ir pranešėjui už tai, kad jisai parengė kompromisinius pasiūlymus. Proporcingumo ir subsidiamo principai yra esminiai skirtumai ES veikloje. Labai svarbu juos tinkamai naudoti, kadangi jie yra labai naudingi nustatant santykius tarp ES institucijų ir valstybių narių. parlamentai gali daryti įvairią įtaką teisėkūros procesams. Ministrai taip pat yra atsakingi prieš savo parlamentus ir todėl šitas e, proporcingumo principas yra suprantamas mūsų piliečiams, svarbu, kad jisai būtų tinkamas įgyvendinamas. Šitas principas, e, subsidiarumo principas yra taip pat naudinga siekiant įvertinti europinio masto iniciatyvas. Tai nėra priemonė tik blokuoti ES iniciatyvas. Šitas pranešimas yra geras, kokybiškas, naudingas būsimame mūsų darbe ir labai svarbu, kad jame yra konkrečių pasiūlymų. Dėkoju. Koferatė, pusantros minutės. Gerbiama komisarė, jūs žinote, kad proporcingumo ir susitarimo principai yra labai svarbus, tačiau juos įgyveninant labai svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Kolegos jau kalbėjo apie tai, kad šitas pranešimas yra labai naudingas, tačiau koks, kokia bus konkreti šio pranešimo nauda. Labai svarbu, kad tie procesai, kurie yra vertinami, kurie kon, yra kontroliuojami, taptų kuo skaidresni. Be to, ES prisima vis daugiau įgaliojimų ir atsakomybės. E, jos netenka valstybės narės ir dėl tos priežasties mes tarsi ir nukrypstame nuo mūsų pagrindinio tikslo. Tai nepatinka mūsų piliečiams. Be to, mes lyginant su kitomis aptariamus priemonėmis galėtume čia pasinaudoti šiais principais kaip hipotetinė priemonė. Be to reikėtų prisiminti ir geresnio reglamentavimo tarp institucinį susitarimą. Be to reikėtų prisiminti ir kompromisus padarytus dėl refit. Visą tai reikėtų e, suderinti ir todėl reikėtų pakeisti šito pranešimo kryptį. Minutė 30 tikiuosi gauti. Mano sąraše nurodyta viena minutė. Gaila. Aš turėčiau padėkoti pranešėjui už puikų pranešimą. Subsidiarumas ir proporcingumas yra pagrindiniai ES veiklos principai ir svarbu juos tinkamai įgyvendinti praktik, praktinėme teisėjų kuros darbe ir kad tiems principams nebūtų prieštaraujama. Tai, kas parlamente yra pasiūlyta, yra komisijos pasiūlymas dėl bankų sąjungos stiprinimo, tai yra E, gyventojų santaupų apsaugos pasiūlymas. Labai svarbu, kad būtų atsižvelgta į taupiamųjų kasų interesus ir be to šiame pasiūlyme komisija neatsižvelgia į tai, kad ekonominė politika ES valstybės narėse skiriasi ir turi skirtis kadangi valstybėse narėse kyla įvairių varaus lygio rizika ir todėl tai, kas yra siūloma pagal santaupų apsaugojimo dokumentą, yra neatsižvelgiama į proporcingumo principą ir neatsižvelgiama į tą riziką, kuri tenka valstybėse narėse. Dėkoju, kad jūs sutrumpinote savo pranešimą taip spontaniškai. Bilbao Barandika. Ačiū. Subsidiarumas ir proporcingumas yra labai svarbus siekiant harmoningai e, plėsti Europos Sąjungą. Tačiau kartais tie principai taikomi labai formaliai ir regionai tiesiog neįtraukiami į teisėkuros procesus. Procedūros neužtikrina kad e, būtų atsižvelgta ir į regionų e, gyventojų nuomonę. Tai pasakytina ir apie mano valstybės, vyriausybės veiklą. Ir todėl ES vis labiau tolsta nuo piliečių lūkesčių. Per pasaruosius metus buvo suprasta, kad procedūros turėtų būti supaprastintos, tačiau priimant teisės aktus eksantė vertinimo nepa, nepakanka, reikia įvertinti ir subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymų galimybę. Jeigu mes tikimės Europą, tikimės ES idėją, tai mes turėtume labiau atsižvelgti į piliečių lūkesčius. Ir žinoma, tinkamai veikti. Next speaker, Laura Ferrara, for one minute, please. Toliau kalbės pane Laura Ferrara. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Subsidiarumo principo taikymas, jeigu interpretuosime jį tinkamai, reiškia, kad e, yra atsižvelgiama į piliečius. Ir tai yra vienas iš e, svarbiausių ir mano penkių žvaigždučių e, judėjimo principų akcentuojamų, tačiau ne visada taip yra, kaip deklaruojama. Ir, ir kartais tikrai reikia reaguoti ir vietos lygių, regionų lygių ir taip jau gražiai pasakyta pranešime. Viskas skamba labai gražiai. 29 pavyzdžiui punkte pranešimo panašiai kalbama ir sakoma, kad, kad komisija galėtų supaprastinti kreipimuose dėl es lėšų procedūrą, siekiant, kad ji būtų veiksmingesnė ir kad būtų mažiau biurokratinės naštos. Tas pats pasakytina ir apie tarptautinės prekybos sutartis, dėl kurių tarėsi Europos Sąjunga. Ir čia įskaityčiau taip pat ir TTIP sutartį. Iš tikrųjų, būtų gerai, jeigu visi turėtumėte omenyje, kad esate verčiami ir kalbėtumėte šiek tiek lėčiau. Dabar ponas Gerolf Alnemans, dvi su pusę minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Praėjus kelioms dienoms nuo Niderlandų referendumo, žinote, koks rezultatas, du trečdaliai balsavusių pasisakė prieš Europos Sąjungą iš esmės, prieš Europos Sąjungos priemonės, tai dabar pats laikas apie tai ir pakalbėti. Subsidiarumo principų juk norima užkirsti kelią tam, kad ES vieštusi savo pernelyg daug kompetencijos sričių, kurios apskritai neturi nieko bendras ES lygių. Ir štai ką mums dabar pateikia Teisės reikalų komitetas. Tai yra tekstas, kuriame sakoma, cituoju, kad Europos sąjunga tose srityse, kurios nepatenka į tiesioginės atsakomybės sritį, veikia tik tada, kai tikslai to veikimo vietos ar centriniu lygiu nebūtų iki galo pasiekti ir jeigu tuos tikslus geriau būtų galima pasiekti Europos Sąjungos veiksmais. Aišku, už to gali slypėti labai daug ir galima ir toliau centralizuoti procesus, galima vis labiau siekti išskirtinių kompetencijų Europos Sąjungai ir pagrindinė principo esmė čia pakertama. Todėl reikia atkreipti dėmesį į tą problemą, kad subsidiarumo principas neveikia deramai. Iš esmės Europos Sąjungai jos institucijoms yra suteikiamos neribotos galimybės veikti taip, kaip išmano. The tai Ever Closer Union vis glaudesnė sąjungos e, savoka ir toliau linksniuojama ir to proceso mes tikrai nesulaikysime kitais būdais, kaip tik kad panašiais referendumais, koks įvyko neseniai Niderlanduose. Turime nubusti. Labai trumpai, turite nubusti ir suvokti, kad jūsų vizijoje esanti federalinė Europa iš tiesų gviešiasi visų įmanomų priemonių, kokiu tik tai būtų galima savo galiams plėsti. Ačiū, toliau pusantros minutės kalbės ponė Zaborska. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiama komisijos narė, pirmiausia, norėčiau padėkoti už pateiktą tekstą. Puiku. Nacionalinių parlamentų reiškiamos pastabos, pagristos pastabos iš tiesų yra lygiai tiek pat svarbios, kiek ir um, kitų institucijų, nes juk nacionaliniai parlamentai yra teisėtai, demokratiškai išrinkti ES piliečių. Bet uh, reikia taip pat ir mm, prisiminti šitam kontekste Europos Sąjung, Europos piliečių iniciatyvą, kaip priemonę, kurią ir mes patvirtiname, priėmėme. Tačiau toji priemonė tarsi leidžia Europos komisijai brukti savo turimą įsivaizdavimą apie įvairius reikalus, visiškai nepaisant piliečių nuomonės. Mūsų pranešime buvo net ir atskiras skyrius apie tai, kas mums yra svarbu, o kai kurie autoriai pranešimo net nėra girdėję nieko apie subsidiarumą ir proporcingumą kada nors anksčiau ir prieš balsuojant reikėtų iš tikrųjų su tokiais dalykais susipažinti. Nes jeigu mes adekvačiai nevertinsime siūlomų uh, priemonių ir nesigilinsime jas, tai ir piliečiai anksčiau ar vėliau tiesiog visiškai nuo mūsų nusisuks ir mumis nebesidomės. Ačiū toliau pusantros minutės, ponė Mercedes Preso. Dėkoju, ponė pirmininkė. Esu įsitikinusi, kad diskusija dėl subsidiarumo principų ir proporcingumo principo buvo pradėtas, pradėta skeptikų, kurie sako, kad Europa to principo nesilaiko. Tačiau pažiūrėkime, kaip yra iš tikrųjų kai matome, kiek nedaug geltonų kortelių ir oranžinių kortelių buvo pateikta procedūros pabaigoj. Kaip pažiūrė, kiek nedaug apskritai pradėtų procedūrų, nes jeigu norime pagal proporcingumų suvirinų principą pradėti procedūrą, tenka įrodyti, kad šis principas yra pažeidžiamas. Matome, kad labai nedaug tų procedūrų ir įvyksta ir tų kortelių pateikiama. Europos komisija gyvendina tam tikrus veiksmus. Be abejo, subsidirumo principą ne visada lengva įgyvendinti. Manau, kad pranešimo požiūris yra šiek tiek um, įtakotas penelyg atsargaus žiūrėjimo ir vertinimo. E, tai prieštarauja su paprastinimo principu ir principui priimti geresnius teisės aktus. Būtent dėl to, man atrodo, reikėtų pateikti pakeitimų pagerinti šiam pranešimui, kad dėl žaliosios kortelės. Be abejo, tema įdomi, tačiau reikėtų tai įtraukti į sutartis, o nešokti įgyvendinti tą idėją iš karto, nes tai turėtų būti teisėkūros principų, kurį taiko Europos parlamentas. Tai gali susilpninti mūsų teisėkūros galės. Ačiū. Dėkuoju, sako pirmininkas. Kolega Marijas, minutė, prašau. Ponios ir ponai Europos parlamento nariai, ketvirtame straipsnio ES sutarties yra pasakyta, kad ES priklauso ne visos kompetencijos rytis, kurios nepriklauso ES institucijoms, tos kompetencijos rytis priklauso ES valstybėms. Jos išlaiko savo suverenės galės visose srityse, išskyrus tas, kurios yra numatytos ES sutartise, pagal kurias uh, tam tikrose srityse galios priklauso tam tikros Europos komisijai, kuri turi laikyti subsidiarumo ir proporcingumo principų. Graikijos štai atveju buvo pažeistas subsidiarumo ir proporcingumo principas, nes trojka kišusi į sritį, kuri nėra jos kompetencijos sritis. Buvo ES sprendė, kiek didinti mokesčius, kiek uh, mažinti darbų užmokesčius ir taip toliau ir panašiai. Europos komisija nuolatos pažeidinėjo Graikijos atžvilgių šios mūsų aptariamus du principus. Ačiū. Dėkoju. Pusantros minutės, kolegiai ponė Estaras Faragut. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją pasiekus sustarimą. Be abejo, subsidiarumo principas ir proporcingumo principas yra abu labai svarbus kad sklandžiai veiktų Europos Sąjunga ir kad tai būtų visų politikų pagrindas. E, tai turi padėti priartinti Europos Sąjungą prie piliečių. Lygiai taip pat, čia kalbant apie subsidiarumo principą, bet lygiai taip pat ir kalbant apie proporcingumo principą. Europos Sąjunga turi veikti tada, kai tai yra būtina, jos veiksmai turi būti priderinti prie esamo tikslo. Visą tai yra labai svarbu, nes uh, Svarbiausias tikslas yra užtikrinti ES veiksmų efektyvumą ir demokratinį legitimumą, kai e, kalbam apie sprendimų prieimimą. Tai padeda stiprinti ES. Po Lisabono sutarties pasirašymo buvo e, nacionaliniams parlamentams numatyta visa eilė galimybių, mechanizmų, kad šie galėtų kontroliuoti subsidiarumo ir proporcingumo principo įgyvendinimą. Visa tai įvyko labai sklandžiai, tačiau visi tie mechanizmai turi būti paprasti, gerai veikiantis ir efektyvus. Svarbiausia yra tinkamai bendradarbiauti tarp nacionalinio administracijos struktūrų ir europinio administracijos struktūrų. Tai padeda geriausiai užtikrinti šiuo abiejų principų apsaugą. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Pone Rekner, dvi minutės, prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Subsidiarumas reikšė, reiškia arčiau piliečių, arčiau demo, daugiau demokratijos. Subsidiarumas nereiškia neveiklumo ES teisėjai kūruoja, kadangi mes susidurime su žmonėmis, kurie klausė, kaip veikia Europos demokratija, kodėl, tokie sudėtingo, kodėl tokios sudėtingos procedūros, O dabar, pažvelgus į subsidumo principą, matau, kad viskas darosi dar sudėtingiau. Tiesiog Europos teisėkuros procesai klimsta vietoj to, kad būtų aiškiai pasiskirsita įgaliojimais, o dabar yra kalbama apie parlamentų teisę kontroliuoti pagal subsidumo principą ir tai reikštų, kad šitie procesai gali būti dar labiau stabdomi vietoj to, kad jiems būtų pritarta. Žinoma, nacionalinių įgaliojimų nereikia pakeisti europiniais įgaliojimais. Ir žinoma, tačiau ar parlamentams suteikiama kontrolės galimybė gali būti veiksminga kadangi kai kurios valstybės gali pasinaudoti sąmoningai kaip blokavimo, sabotažo priemonė. Grįžtant prie dialogo, šių įgaliojimų pakeitimai galėtų būti pretekstas susilpninti socialinius dialogus, socialinį dialogą ir socialinius partnerius. Reikėtų grįžti prie Kaufman pranešimo dėl refit. Jame yra siūlomos geresnės priemonės kuriomis demokratiškai būtų galima tinkamiau įgyvendinti subsidirumo principą ir įtraukti socialinius partnerius. Pusantros minutės žodį gauna Kozlovska Rajevič. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus labai gerą pranešimą, kuriame siūloma dar didesnį dėmesį skirti subsidiarumo ir proporcingumo principams ES lygmenių. Aš pritariu pranešėjui, kad reikėtų labiau įtraukti nacionalinius parlamentus į ES teisėkuros procesus ir taip sutvirtinti demokratijos principus. Mes turime pasiūlyti daugiau galimybių ES valstybėms, valstybių parlamentams E, daryti įtaką ES teisėjai, kurai buvo siūloma žalioji kortelė, geltonoji kortelė, raudonoji kortelė, kad e, tie principai veiktų, reikia labiau geriau susigaudyti, kas yra subsidiarumas. Svarbiausia, kad nebūtų paminamos, paminami ES valstybių narių įgaliojimai. Subsidiarumo principas yra Europos demokratijos pagrindas tai, kas yra padarytina valstybių narių lygmenių, reikia leisti joms tai daryti, o visa kita, kas yra ne jų galimėse, galimybėse, jau veikti, spręsti ES lygmenių. Subsidiumo principo pažeidimas nėra naudingas ES piliečiams ir visai ES. Kaufman, prie minutės. Pastarieji šešeri metai parodė, kad Lisabono sistema ir subsidiarimo principai pasiteisino. ES institucijos ypatingą dėmesį skiria subsidiarimo principo laikymusi, o valstybės narės tiesiog taip pat naudojasi savo įgaliojimais. Apie tai yra kalbame šiame įdomiame pranešime. Dabar susiklosti labai įdomi subsidiarumo kultūra ir mm, ji rodo, kad pakako tik tai dviejų parlamentų geltonųjų kartelių, stabdant ES teisėkuros procesus. Aš manau, kad ir aš, ir visi kiti esame suinteresuoti, kad tie principai ir toliau būtų taikomi. ES sistema yra daugialypė sistema, ji veikia labai sudėtingai, tačiau piliečiai ją perpras tik tada, kai bus aišku, kas už ką atsakingas ir kas turi įgaliojimus. Svarbu, kad atskirų lygmenų įgaliojimai nebūtų painiojami. Mes tiesiog turėtume siekti, kad skirtingi lygmenys ES nebūtų prieš pastatomi vieni kitiems ir kad nebūtų kalbama apie gerus regionus ir blogąją Europą. Tokia retorika buvo naudojama Niderlanduose kai kas netgi šitų principų pagrindų silpninti Europos Sąjungą. O šiuo metu yra daug svarbiau stiprinti Europos Sąjungą, taikant šiuo principu, šios principus ir įtraukiant regionų ir nacionalinius parlamentus. Anderthalb Minuten jetzt Daniel Buda. Ačiū, kad tiksliai, tiksliai laikėtės jums skirto kalbėti laiko. Dabar ponas Būda pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamo komisijos narė, mėly kolegos. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai. Bėgant laikui ES institucijos ir nacionaliniai parlamentai ieškojo mechanizmų, kurie galėtų atitikti tiek nacionalinių interesų, Mm, tikslus tiek pasitarnauti ir ES labui. Subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymas ES teisės aktuose yra kertinis principas, mm, kriterijus, kurio vadovaujantis yra rengiami ir turėtų būti būtent tokiu būdu stiprinamos ES piliečių teisės. Teisėkuros Proceso metu yra organizuojamos viešos konsultacijos, kaip piliečiai gali įsitraukti, pateikti savo pasiūlymus ir tai galėtų reikšmingai pagerinti patį teisėkuros teisė procesą. Remiantis tą prielaidą, jog šie principai yra atspirties taškas rengiant teisės aktus Europos Sąjungoje, iš Europos komisijos galime reikalauti tikrinti, ar tikrai taip ir yra. Mūsų patirtis rodo, kad poveikio vertinimas neretai vykdomas e, siejantį su teisės akto pasirodymo momentu ar taikymo pradžia, o problemų juk gali kilti ir žymiai vėliau. Ir norint tinkamai atsižvelgti ES piliečių interesus, kalbėtojas nutraukiamas, toliau ponas Pospišil pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbiamą komisijos narį noriu padėkoti už šį pranešimą, kadangi dar tais laikais aš Čekijoje buvau atsakingas už ES teisės aktų perkelimą į nacionalinę teisę. Bu, mačiau daugybę teisės aktų, kurie buvo patvirtinti, direktyvos, reglamentai, kurie netitiko subsidiarumo principų ir pagrindimas dažniausiai būdavo tik labai formalus. Todėl svarbu, kad diskutuojame apie šią opę problemą. Juk yra aiškiai pasakyta, kad trečdalis teisės aktų komisijos pateiktų e, tik labai formaliai numato patikrinimą pagal subsidiarumo kriterijų. Ir, ir tariamą atitiktį tai jam konstatuoja. Todėl būčiau labai laimingas, jeigu ateityje būtų žvelgiama rimčiau į šią taisyklę. Ir turėkim galvoje, kokia situacija dabar atsidūrusi Europos Sąjunga ir jeigu norime labiau integruotis ir glaudžiau tą daryti, tai reikia tada ir nacionalinius parlamentus labiau įtraukti į visą šią procedūrą. O kai yra iškeliama geltono, geltonoji kortelė. E, man atrodo, kad tiesiog reikia tiesiog imti ir palikti salę. Man atrodo, jūs, gerbiamo komisijos narė, čia tik tai e, prokuratūros interesus atstovaujat, kai 11 metais vienas iš prokurorų gavot kaip tik tą geltoną kortelę. Toliau spontaniški pasisakymai, prašau žodžio procedūrą. Ir kalba ponas Negresku. Dėkoju, ponė pirmininkė. Subsidiarumas ir proporcingumas yra labai svarbus principai ir jie turėtų užtikrinti tinkamą pusiausvirą jėgų. Tačiau nesutinku su pranešėju, kai jis teigia, kad ES veikti turėtų tik ten, kur tai yra absoliučiai būtina. Reikia kurti bendras taisyklės um, mūsų sambuvio taikaus labui ir taip toliau panašiai. Buvo pasakyta, kad mes neturėtumėm bijoti Europos ir aš jos ir nebijau, bet man atrodo, kad jūs jos bijote. Galima išgirsti ir vieną ir kitą stovyklą nuolat reiškiantis Europos Sąjungoje ir tos jėgos iš tikrųjų yra apylygės, todėl manau gerai yra, kai įvairios pozicijos yra reiškiamos ir jas atsižvelgiama, tačiau tam turi būti rastas tinkamas sažiningas mechanizmas ir neturėtų būti tai daroma per populistinius pareiškimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Svaka politika je lokalna, jer svaka politika pa jo... Dėkoju. Geriausia politika yra vietos politika, nes kiekviena politika turi būti įgyvendinama vietos lygmenių, ta, kurią mes priimame. Ji neišvengiamai paliečia vietos lygmenį, tai neišvengiamai paliečia mūsų piliečius gyvenančius tam tikrame regione, mieste ar kaime. Tad efektyviausios politikos yra vietinės ir aš manau, kad subsidiarumo principas yra ypatingai svarbus tam, kad galėtume įsitikinti, kad ES mūsų piliečiams vis dar yra suprantama. Mes kol kas matome, jog yra problemų dėl ES politikų identiteto, nes vietinių lygmenių neišeina gyveninti visų politikų, mums reikia ir europinių politikų, tačiau tos europinės politikos turi būti perkeltos ir tinkamai pateiktos vietiniam lygmeniu, kad būtų įgyvendinamos. Dėkoju. Ir tuo būdu baigėme diskusiją. Žodis poniai Jurovai, Europos komisijos atstovai. Prašau. Pone Jūrova, dėkoju už šią įdomią diskusiją, už jūsų pateiktus argumentus ir klausimus šią svarbę temą. Norėčiau pasinaudoti progą ir sureaguoti į tai, ką sakė ponas Pospišil. Jis pateikė Europos prokuratūros siūlymo pavyzdį. Mes e, dabartinė Europos komisija prie šio siūlymo dirbame. Kaip žinia, siūlymas sulaukė 11 geltonų kortelių iš nacionalinių parlamentų ir, kaip jau buvo pasakyta, Europos komisija jau surengė 270 vizitų į nacionalinius parlamentus, kad galėtų sužinoti, kokia yra nacionalinių parlamentų nuomonė. Tad E, Europos komisija bendradarbiauja su parlamentais. Mes nenusiunčiame baigto teisės akto Europos e, nacionaliniams parlamentams jokių būdų. Mes teikiame savo siūlymus, aiškiname, ką pakeitėme siūlyme, kaip pakeitėme ir kodėl. Ir mes pereinjome nuo centralizuotų prie decentralizuotų struktūrų. Nacionaliniai parlamentai galės pamatyti, turės progą, kad iš tikrųjų yra labai svarbu uh, tas aiškinamasis darbas, kad subsidiarumo principas nepradingtų kaip toks. Tai štai kaip viskas veikia, kalbant apie ES prokuratūrą. Aš manau, kad yra būtina sukurti tokį modelį, kuris nepakeis nacionalinių prokuratūros, nacionalinių prokuratūrų kaip institucijos, bet tas institucija būtų sustiprinta viso ES. Tai yra tik vienas iš pavyzdžių. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip mes tengiamės pagerinti komunikaciją su nacionaliniais parlamentais ir e, palaikyti e, bendradarbiavimą tarpusavyje bei komunikaciją. Norėčiau pastebėti, kad e, komisija e, pasiruošusi su jumis aptarinėti subsidiarumo ir proporcingumo aspektus, kuriuos e, išdėstėte dėl komisijos pasiūlymų ir taip pat noriu padėkoti pranešėjai ir e, visiems kitiems už tai, kad parengėte puikų pranešimą. Dėkoju komisariai ir dabar noriu suteikti žodį ponu pranešėjui. Dvi minutės. E, dėkoju komisijai už indėlį. Ir tikrai jūs labai daug palaikėte mane, palaikėte mano idėjas. E, dėkoju ponui Frans Timmermans komisaro, komisijos darbo programa viską, visa, visas manytis atspindi. Noriu padėkoti visu, visiems parlamento nariams už šiandienos diskusiją ir už konstruktyves pastabas. Aš žinau, kad daugeliu atveju, netgi ten, kur mes nesutarėme, jų pasiūlymai buvo paremti tam tikrais pagrindais, kurie yra kritinė, bet pozityvi analizė to, ką jie galvoja esant geriausiam pasirinkimui. Taip pat trumpai norėčiau paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, dėl raudonosios kortelės. Tai nėra vetas. Tai, yra, tai niekada nebuvo pasiūlytas jis kaip vetas ir niekada nebuvo numatyta to taikyti kaip veto. Tačiau esmė tokia, kad mes turime priimti tokias priemonės, kur, dėl kurių nacionaliniai parlamentai prieties prie mūsų e, primamų sprendimų. Ir nacionaliniai parlamentai niekada nėra nu, pasinaudoję raudonąją kortelę kaip veto teisę dėl subsidiarumo. Tai iškėlė kolegos. Mes norime vertinti subsidiarumą ir vidutinės trukmės perspektyvoje ir pabaigoje, tačiau tie vertinimai yra neprivalomi. Jie tai yra tik tais priemonė, kuri padeda užtikrinti, kad mes taip toli neatitrūktume nuo subsidiarumo principo ir kad mes atliktume tokį, kad ne, ir kad nepradėtume dirbti ne savo darbo. Kolegos liberalai iškėlė klausimą dėl 8 savaičių laikotarpio. Sutinku su tuo, kad dabartinio termino pratesimas e, dėl nuomonių pateikimo susitarumo klausimų turėtų būti įtrauktas į sutartis tada, kai jos bus iš naujo atnaujinamos. Ir dabar dėl šių parlamento rūmų teisių buvo padaryta labai daug e, komentarų ir man ypač įdomus komentarai iš jų kaip pusės, kurių dabar nėra. Jie sakė, kad e, e, te, apie techninius dalykus kalbant, buvo du dalykai. Jie visgi suklydo, nes raudonoji kortelė nėra geltonoji kortelė ir aš esu tikras, kad jiems raud, br, Britai, Britos, Britų tauta netrukus parodys raudonąją, tikrą raudonoją kortelę. Ir, uh, Dabar aš labai laukiu, kol jie pamatys tą raudoną kortelę birželio 23. Dėkoju. Dabar baigiame pasisakymus